Liebe Kolleginnen und Kollegen, frohe Ostern allerseits. Brangus kolegos. Tikriausiai visi praleidote puikiai šventes, pradėsime dirbti. Labai atsiprašau, kad e, pradėjome, numatėme šį posėdį dabar, tačiau reikėjo aptarti visą eilę dalykų. Koordinatorių posėdyje galėjo būti patvirtinta darbo tvarkė, nes niekas nepateikė jokių e, pareiškimų. Dabar dėl kalbų, norėčiau į, kad į biudžeto kontrolę kreiptumėtės ir beje, kaip visada šis posėdis yra transliuojamas. Pradėsime nuo gerų naujienų. 27 kovo susitarėme dėl politinio susitarimo, dėl 50, 150, 182 straipsnio, jisai buvo šiek tiek prieštaringas. Trys dienos prieš publikavimą mes pasakėme, kad bus tam tikrų išimčių susijusių su 62a ir 67 straipsniais bei su visa eile straipsnių, kurie čia ką tik buvo išvardinti. Bet jie įsigalios tik tais 2019 metais. O dabar dėl visų naudos gavėjų visas e, įsigaliojo trys dienos po, po paskelbimo. Kodėl taip yra? Todėl, kad mes norėjome užtikrinti, kad įgyvendinimas bus kitoks. Po to mes susidūrėme su tam tikromis situacijomis, kada reikėjo taikyti naujas taisyklės, o ne senasias. Tai visiems ačiū, kurie prisidėjo sprendžiant šį sunkų klausimą. Mes gausime korepero dokumentą su tekstu ir viskas bus pateikta balsavimui, kai gausime tą korepero laišką. Dabar norėčiau pereiti prie tolimesnių darbų. Struktūriniai fondai, negalima jie apsipervot pinigų, tai mm, toks, aišku, atitinkamas komitetas pageidavo, bet dėje dėl perkelimo mes išlaikome biudžeto komiteto galės Toliau dėl e, veiklos rezultatų buvo e, keliamas klausimas. Mes stengiamės aiškintis, kaip reikia pamatuoti pasiekiamus rezultatus. Ar ne taip pat, kad <clears throat> būtų analizuojami patekti dokumentai ir, ir aišku, taryba turėjo padirbėti tais klausimais. Konkrečiai dėl e, tikslinių paskirimų lėšų. Mes turime atidžiai, atidžiai įvertinti, aišku, ir, ir krizės rezervo lėšas, daug pasipriešinimo yra iš tarybos tais klausimais. Žiūrėsime, ką bus įmanoma padaryti ir dėl ilgametės finansinės programos, aišku, parlamento kokie yra įgaliojimai ir, ir dėl teminių patikos fondų sukūrimo, kas buvo patvirtinta, toliau dėl taisyklių, kaip suderinti varius fondus, es ir kitus, visą tai buvo paprastinta. Mm, turime harmonizuotą pagrindą dėl garantijų biudžete, kad ateityje būtų galima visi padengti mm, pagal finansinį reglamentą. Turime taip pat dėl audito komiteto tai atskiras nuostas. Tikrai sudėtinga buvo tai užsitikrinti, bet mm, ir stengiamės, kad uh, biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra būtų paspartinta, bendras toks noras yra, kad procedūra būtų paspartinta, kad jau um, N plus 1 metais būtų galima viską padaryti, paprastai viskas daroma praėjus dviem metam. Toliau ataskaitos paskelbimas, minimalios sąlygos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, aišku, ir e, to derinimo. Labai dėkoju Inės, visuomet labai daug padedate. Visiems kolegom dėkoju, kurie tikrai labai smarkiai prisidėjo. Dėkoju ir komisijai, aišku, ir komisijos personalui ypač dėkoju mm, biudžeto, biudžeto kontrolės patarėjams, mūsų e, darbuotojams, kurie tikrai labai daug uh, pagalbos mums suteikia. Dabar Ričardui suteiksiu žodį. Um, <coughs> thank you, Chairman. Well... Ačiū, pirmininkė. Aš iki vis norėsiu išsakyti padėką, bet visų pirma noriu pasakyti, kad procesas buvo ilgas ir tikrai džiaugiuosi, kad jau sugebėjome jį pabaigti. Norėjau išsakyti tokį komentarą, kad um, tokių taisyklių regimas visuomet yra toks, na, pusiausvėros formavimo procesas. Ir į tą visą klausimą mes žiūrėjome siekdami įnešti daugiau supaprastinimo į visą sistemą, ypač galutiniams naudotams, kad jiems būtų kaip galima mažiau biurokratijos. Kita vertus, aišku, turime suvokti ir turėti omenyje tai, kad visos sistemos, visi kontrolės procesai turi būti pakankamai patikimi, tvirti, kad nebūtų sukčiavimo naudojant lėšas. Ir trečias dalykas, ką mes norime sutikrinti, kad biudžetas būtų rengiamas siekiant uh, veiklos rezultato. Ir aišku, ateityje lėšų bus mažiau, tai reikia turėti omenyje, tai priimant sprendimus reikia siekti kaip galima didesnio poveikio ir kaip galima geriau pasiremti um, informaciją priimant sprendimus. Taigi mes jau žengėme mm, pirmosius žingsnius tuo keliu. Aišku, kelias, man atrodo, bus labai ilgas, bet ką mes jau sugebėjome užsitikrinti, tai yra, kad turėsime eilę taisyklių, kurios skatins tam tikrą kultūrą, kuomet biudžetas bus formuojamas kartu dirbant su komisija siekiant veiklos rezultatų. Būtent aš norėjau daugiau, aišku, supaprastinimo, kaip ir sakiau, ir reikia pripažinti, kad biudžeto rengimas siekiant veiklos rezultato visuomet, aišku, reikš, kad reikės daugiau kontrolės procesuose, e, o ne mažiau. Ir, na, turint tai omeny, man atrodo, rezultatas tikrai yra subalansuotas. Kaip pirmininkė ir sakė, mes stengiamės suprasinti procesus. Uh, Mm, e, dėl administracinių, pavyzdžiui, išmokų daugiau yra ir, ir aiškumo, ir proporcingumo audito sistemose. Man atrodo, kad tikrai mūsų pozicija yra išlaikyta, gal net ir sustiprinta, mūsų esamos kompetencijos tikrai išsaugotos biudžeto procedūroje mm, ir e, dėl dotacijų, užtikriname, kad būtų e, nepelno siekimo principas įtvirtintas. Toliau dėl, dėl patikos fondų taip pat e, ypač vadybos aspektų didelis dėmesys yra skiriamas, suosmos tos akcentuojamos. Man atrodo, visuomet reikia to kultūros keitimo iš komisijos pusės ir aš suprantu, kad uh, ir, ir komisaras Sotengeris, ir generalinis direktoratas tikrai jau dirba tais klausimais. Tai tikrai dabar pirmininkė labai padėkočiau visiems, kas prisidėjo ir prie mūsų bendro darbo ir Katrin Saab labai uh, iš e, pirmininkasios uh, Estijos tikrai norėčiau padėkoti, nes Mikalvino taip pat kitiems iš komisijos. Žonartui, aišku, ir Žan Artui taip pat labai daug mums padėjo ir šešėliniai pranešiai. Ir ypatingai dėkoju moniai e, Greslė, kuri vadovavo visam procesui ir mano manimu tikrai nepaprastai puikiai jam vadovavo. Ačiū. Ines? Sí, gracias, presidenta. Sí. Ačiū. Aš norėčiau priminimą tokį e, padaryti. Ir kadangi šis toks e, darbas yra gana sunkus, mums e, numatyti tam tikri terminai, numatyta kontrolė, kaip sakė pranešėja, ir daugiau negu viena kontrolė. Ir viskas gali pavykti tik tais tada, jeigu bus pasiektas e, konsensusas tarp visų institucijų, o kai sakau tarp visų institucijų, taip pat turiu galvoje ir valstybės narės, nes reikia atsižvelgti į visas problemas ir į kitas institucijas, kurios turi atlikti savo darbą. Bet kokiu atveju galvoju, kad e, tobulumui ribų nėra ir kiekvieną kartą, kai pradedame kažką tai uh, peržiūrėti finansinėme reglamente, e, reikia paprašyti, kad pranešėjas pasakytų, kada mes baigsime visą tą procesą. Aš manau, kad būtų labai gerai viską žinoti. Mm, mes, man, man atrodo, kad tikrai tokiu būdu e, prarastume mažesnį dalį, mažesnę dalį gyvenimo visuose tuose posėdžiuose ir panašiai. E, dabar dėl E, dėl biudžeto. Pasižiūrėkite, e, buvo mėnesių mėnesiai praleisti, e, viską derinant ir galų gale turime reglamentą, kurį galime paremti Tačiau manau, kad vis tik tais jį reikėtų pagerinti, patį procesą reikėtų pagerinti. pagerinti. Ir e, visų pirma reikėtų užsitikrinti, kad dauguma parlamento pritarė tam konsensusui e, ir manau, kad rezultatas yra neblogas, aš galiu viskam pritarti. E, Noriu padėkoti ponui Manka, dabar jo nėra. Jis taip pat su mumis labai intensyviai dirbo. Sekretoriui mūsų frakcijos norėčiau padėkoti, kadangi jisai praleido labai daug valandų su mumis, mėgindamas uh, padaryti taip, kad visiems, kurie e, dirbs su tuo biudžetu, būtų lengviau. Mes e, Taip pat dirbome ir su kitokia parama, su parama žemės ūkiui ir panašiai. E, visą laiką būdavo, mūsų apimdavo siaubas, kai pamatydavome tuos, tas popieriaus šūsnis. Tad reikėtų vis tik tais sumažinti tų popierių kiekį ir reikėtų sumažinti tą didžiulį sudėtingumą. Bet kokiu atveju didžiulės pastangos buvo padėtos supaprastinant, stengianti suprasti viską, kas čia yra daroma. Dar viešai norėjau pasakyti, kad parlamentas paprašė paramos iš agentūrų užsitikrino taip pat e, audito rūmų e, paramą. To negalima nepaisyti. Visi dirbome su taryba, visi vieni iš kitų mokėmės. E, bet mes matome taip pat ir tų įvairių agentūrų indėlį, kuris yra, kuri yra tarsi, tarsi rakštis, nes nurodo įvairias problemas. Aš manau, kad tai, ką mes darome, galų gale taps, susilauks didesnio viešumo, bet kokiu atveju norėčiau visiems padėkoti sekretoriatui, pono Kalvinio ir Olivier komandoms už pastangas viską e, laivą vedant į teisingą uostą. Ačiū. Also was das Thema Entlastung betrifft, wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden wir, glaube ich. Tai tiek apie biudžetą, kai dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, jeigu teisingai supratau, tai turėsime prie šio klausimo grįžti ir pagalvoti apie terminų trumpinimą, nepakertant e, pastangų sukurti gerą turinį. Ir aišku, reikia įtraukti ir teismą, ir komisijos narius. Galime padaryti kokias norime išvadas, tačiau jeigu grafikas nebus realistiškas, nieko gero iš to nebus. Daugelis duomenų yra tiekiami valstybių narių. Ir mes mm, norime kovoti kiekvieną mėnesį dėl tų terminų trumpinimo ir būtų labai gerai, jeigu būtų galima N plus 1 sistemą taikyti. Kai dėl agentūrų, tai mums nepavyko susitarti su taryba, kad daugiau lėšų būtų skiriama auditorumams, kad būtų galima palikti tos auditus auditorumams. Aš iš tikrųjų noriu padėkoti auditorumams už jų darbą ja, e, taip pat. Thank you, Chair. It's my turn to... Ačiū pirmininkė, mano eilė padėkoti Jums ir ponui Ašvartui, ponui Ajalai už malonius žodžius. Daug buvo dirbama, kad šis procesas pasibaigtų teigiamai Kaip žinote, komisijai buvo labai svarbu stabilizuoti sistemą, e, kurią galėtume parysti tolesnius pasiūlymus dėl bazinių teisės aktų e, kitai daugiametiai finansiniai programai. Ir mes labai džiaugiamės, kad e, tai pavyko padaryti visų pastangų dėka. Norėčiau pastebėti, kaip svarbu, kad kuo greičiau įsigaliotus šis teisės aktas Ir būtų gerai, jeigu galėtume kalbėti, kalbėti apie e, šio dokumento patvirtinimą vėliausiai Liepos mėnesį. Ačiū. Ačiū. Bet svarbi išankstinė sąlyga yra turėti tekstą, kurį galėtume teikti plenariniai sesijai. Ačiū, jeigu daugiau niekas neprašo kalbėti, prašom pasižymėti tai, kas buvo pasakyti. Ir periname prie kito darbuotojas klausimo prie rezoliucijos dėl komisijos e, integralumo politikos, ypač generalinio sekretoriaus paskirimo. Nėra labai gražus pavadinimas, bet hmm, turite mano pateiktą dokumentą. Rezoliucija siekiame aptarti, kaip galima neutraliau tą paskirimo procedūrą. Mes norime, kad e, tekstas būtų ramus, be jokių emocijų. Pirmiausia, pirmoje dalyje pateikiami faktai, tai kas vyko, dėl to turbūt neprieštaraujate, paskirimo procedūra, ankstesnių generalinių sekretorių karjera paminėti. Mes norime įvertinti šios procesus ir padaryti tam tikras išvadas. Turbūt reikia galvoti apie ateitį, ypač kalbant apie teisinius pagrindus, kurių, kurios atsiremdami dirbame. Jeigu norime, kad generalinis sekretorius atsistatydintų, tai aš nežinau, kokiu teisiniu pagrindu mes galime vadovautis. Ir aš manau, kad tokius paskirimus turime analizuoti. Viskas turi būti daroma pagal darbuotojų reglamentą. Taigi aš pabandžiau situaciją apibūdinti neutraliais žodžiais. Pateikta 129 pakeitimai. Ir bijau, kad praėjusią savaitę lankiausi Lietuvoje ir Latvijoje su biudžeto kontrolės komitetu. Tad balsavimo sąrašas parengtas kaip praėjusią savaitgalį, aš neturėjau laiko jį patikrinti. Aš šiek tiek vakar atvykusi pasidarbavau bet e, pasakys, kodėl aš reglamentuoju atmesti beveik visus pakeitimus. Manau, kad rezoliucija atsižvelgia į vairiausią kritiką, pripažįstama, kad yra pagrindo kritikuoti ir šiuo momentu turbūt nereikėtų kalbėti apie taisyklių griežtinimą. Aš žinau, kad kolegos nori pagerinti tekstą, nori panaikinti vienus ar kitus e, netikslumus. Aš nemanau, kad tą tekstą reikia ar griežtinti, ar švelninti. Galų galia svarbiausia yra mūsų patikimumas. Aš pateikiau tam tikrų rekomendacijų Aš, kaip ir visi kiti, turiu vieną balsą, jums paties, patiems teks spręsti, kaip balsuoti, bet aš rekomenduočiau neraginti generalinių sekretorių atsistatydinti, neturime tam teisinio pagrindo, jis pagal 50 straipsnį galima tiesiog paprašyti atsistatydinti bet negalime to daryti, nes tiesiog už dyką jam bus mokama paskui po 15 tūkstančių eurų per metus, per, per mėnesį. Taigi, kai kurie pakeitimai galbūt šiek tiek pagerina tekstą, bet dauguma, dauguma mano nuomonė, nusipelno būti atmesti. turime ponę Montebelo, teisės tarnybos atstovę ir turite mane, ponę Montebelo. Galbūt bus klausimų jums. Taigi, jeigu turėsite klausimų, ponė Montabelo, jį galės atsakyti. Galbūt pirmiausia, galėtumėte jūs tarti keletą žodžių apie visą šį reikalą, jeigu norėtumėte. Prašom. Merci, merci, Madame la Présidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Ką daugiau galima būtų pasakyti, na nebent tai, kad e, komisija bando pasiteisinti. Tas perskirstimas bando pateisinti, nepublikuojant, todėl kad e, palieka postą šis žmogus. Mes matėme, kad buvo kalbama apie pasitikėjimą tarp pirmininko ir, vald... ir, ir, ir, ir darbuotojo, apie e, e, posto testinumą, apie breksitą. Aišku, ne parlamento teisinės taryba turi tą vertinti, tačiau mes matome, kad iš institucijos pusės buvo dedamos didžiulės pastangos pasiteisinti. Aš noriu priminti, E, kad statusas yra toks, koks yra, viskas yra labai sudėtinga, taip pat norėčiau pasiremti turko teisminę patirtimį, būtent čia su komisija turime pasiremti ir aš norėčiau priminti, kad tokioms pareigoms principas yra toks, kad, viskas, kad, kad turi būti publikacija ir kad E, viskas turi būti daroma taip, kaip komisija padarė. Statusą keisti nereikia, reikia tiesiog viską teisingai pritaikyti. Galbūt, kaip jūs pabrėžėte, tiesiog reikėtų pasimokyti iš to, kas buvo ateičiai. Ačiū. Labai ačiū. Aš taip pat noriu padėkoti komisijai už tai, kad jie atsakė 61 klausimą pagal antrąjį klausimyną ir patiktą informaciją. Taigi, kai dėl kitų žingsnių aš paaiškinau, kokia mano pozicija, kas dabar norėtų kalbėti, nes. Bueno, Dėkoju už įdėtas pastangas, iš tiesų buvo labai viskas gerai padaryta, tas, e, ta rezoliucija trumpa, dabar mes galime pateikti pakeitimus tiek parlamentarai, tiek parlamentarės. Antra vertus, jeigu teisybė tai, ką pasakėjai, vis tik reikėtų pasižiūrėti, koks yra komisijos generalinio pagri, e, sekretoriaus pagrindas. Oettingeris dėjo didžiulės pastangas, aš norėčiau pripažinti, kad tos pastangos buvo geros, kad e, su šia institucija reikėjo susėsti ir pakalbėti apie galimų standartų peržiūrėjimus, nes anksčiau standartas taip leido padaryti, taip ir padaryta, būtent taip komisija ir pasiteisino ir todėl situacija yra tokia, kokia yra. Ir ta situacija nėra gera nei komisijai, nei jokiai kitai institucijai. Tačiau todėl aš manau, kad reikia labai aiškiai pasakyti, jog standartus reikia peržiūrėti. Nes neužteks vien tik tais atstatydinti generalinį sekretorių. Maeris sakė, kad kalba bendrai. E, jis neturėjo galvoje konkrečiai šito generalinio sekretoriaus, galbūt čia tiesiog viskas nukreipta į ateitį, į bet kokį generalinį sekretorių, kuris susidurtų su tokia situacija. Žodžiu, taisyklės yra, ten yra problemų, todėl viską reikėtų peržiūrėti, reikia aiškiai pasakyti, kad tas taisyklės reikia peržiūrėti būtent generalinis sekretorius yra visų matomas, susiduria su sudėtingomis situacijomis, ypatingai kas penkerius metus, kai keičiasi komisarų kabinetas, bet kokiu atveju visą tai reikės padaryti, tas taisyklės reikės peržiūrėti. Jeigu to nepadarysime dabar, tai situacija tik blogės. Aš manau, kad reikia prisimti atsakomybę, parlamentui reikia prašyti to peržiūrėjimo, nes ateis toks momentas, kada to tiesiog nebus galima padaryti. Tiek mano frakcija, tiek uh, kiti plenarinėje sesijoje turės aptarti šį klausimą, tačiau nereikia pamiršti, kad turime reikalų su breksitu, tačiau nereikia pamiršti ir biudžeto ir reikia nepamiršti, kas atsitiko su JAV kokie iš JAV pusės grasinimai dėl pasaulinės priekybos. Mm, nereikia atidaryti Pandoros skrynios, nes tada neaišku iš vis kokia situacija susiklostys. Reikia pasižiūrėti, kokie ryšiai tarp komisijos pirmininko ir tarp naujo generalinio sekretoriaus, o tada pasižiūrėti, kaip elgtis pagal naujas taisyklės. Tos naujos taisyklės turėtų būti patvirtintos ir nauja komisija tokiu būdu negalės veikti, kaip visada veikia business as usual. Aš neži, nepažįstu asmeniškai to sekretoriaus, tačiau noriu, kad, ankst, kad vėlesnė komisija, paskesnė komisija būtų stipresnė, kad būtų nesilpnesnė ir dėl to pabrėžiu, kad tas taisyklės peržiūrėti reikia. Trečia, man atrodo, kad komisija turi parlamentui leisti išreikšti savo nuomonę. Turi būti vystomas intensyvus dialogas, kad taip daugiau neatsitiktų. Dabar mes esame išvakarėse to sprendimo, kuris turi būti priimtas generalinio sekretorius. Tačiau pirmiausia, komisija turi pat, e, peržiūrėti taisyklės dar iki mandato pabaigos, o parlamentas pasižiūrėti, kaip padaryti ateityje, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko dabar. Also, ja. Also wenn man, wenn man den Text durchliest, dann gibt's eigentlich, ist auch diese Frage selber mit drin. Ich versuche. Ačiū, kai skaitai tekstą. Taip, panašu, kad dėl 1.4, 1.5, 1.7 vienas kompromisas būtų įmanomas. Būtent konkrečiai sprendžiant tą privačių pareigų, postų e, ir karjeros pareigūnų ir to taip vadinamo parašiutų nuleidimo klausimo. kad čia būtų kokių gerų pasiūlymų, kurios būtų galima gal paremti, bet tikrai yra didelis visuomenės mm, nepritarimas tam, kas įvyko ir norėčiau, kad būtų tai atsižvelgta ir, ir kad tai atsispindėtų parlamento dokumentuose dabar pas Dėjong. E, Ačiū, pirmininkė, visų pirma. Norėčiau pasveikinti jūs su analitinė teksto dalimi ir pusė. Iš tikrųjų gerai parengtas tekstas, manau, mano manimu, nelabai čia galima būtų ir ką daug keisti. Bet kai na, kalba apie mm, reglamento ir darbinės praktikos analizę, čia gal kiek kitokia yra situacija. Aš, aš, na, man atrodo, kad čia yra bėda dėl institucijų įvaizdžio, reputacijos. Ir manau, kad iš tikrųjų tai paveiks visas institucijas, bus pakengta visų, ypač komisijos reputacija. Ir reikia galvoti apie procedūrą, net ir po, po tolesnių, aišku, konsultacijų. Uh, Mm, visiškai aišku jau dabar, e, išsiaiškinama, kas įvyko ir, ir mūsų komitetas e, irgi analizuoja tą klausimą ir, ir akivaizdu, kad yra trūkumų dėl skaidrumo. Yra komisija, kuri žino, kas vyksta visuomeniai, kas vyksta žiniaslaidoje, kas vyksta parlamente, kas svarbus uh, vyrai ir moteris valstybėse narėse galvoja apie mūsų darbą, tai iš tikrųjų turi suprasti, kad tai pakenks komisijos reputacijai. Ir faktai labai garsiai kalba patys už save. Ir po to buvo labai daug dar pranešimų, pasisakymų, kurie dar labiau užaštrino šį klausimą ir man atrodo, kad tai aišku turės padarinių komisija ir kaip ir, ir, ir pirmasis vicepirmininkas turėtų puikiai žinoti, kas bus. Ir jeigu komisijos tarnybos nesuteikė jam informacijos, tai čia yra rimta problema, mano galva. Ir kitas dalykas, tikrai esu labai nepatenkintas tuo. Tai yra tas komisijos personalo nepasitenkinimas, kuris iš pat pradžių buvo tarsi taip nubrauktas, tarsi nieko tokio nėra. Uh, Iš tikrųjų, netgi kalbama apie tai, kad e, komisija gali būti, skundas dėl jos gali būti paduotas teisingumo teismui. Iš tikrųjų, jeigu įsiskaitai į tekstą atidžiai, tai supranti, kad reikia paruošti ir B planą iki kalėdų ir, ir taip pat ir dėl panas Almair. Tiesiog dėl visa ko. Tikrai tai nėra gera žinia, kai nekalba apie pareigūną, kuris dirba komisijai. jau 2015 gegužė buvo žinoma apie tai, kas įvyks ir, ir turėjo būti paruoštas be planas. Mm, taip, aišku, gal reiktų kelti klausimą ir dėl kitų asmenų, kurie galėjo įsikešti. Juk komisija tai yra kolegija, ne vien tik tai pirmininkas, kuris daugeliu atveju beje turėtų būti neutralus. Uh, Mm, dabar, man atrodo, parlamentui tenka atsakomybė imtis atitinkamų žingsnių ir, ir, ir dėl personalo taip pat pateikti pakeitimų. Jeigu jų personalas nuspręs kreiptis į Teisingumo teismą, mes turėsime parodyti solidarumą. Taip galvoju. Antras dalykas mm, būtų dėl žiniasklaidos. Mes puikiai žinome, kaip žurnalistai dirba. Aš čia esu jau devyneri metai, taigi turiu didelės patirties to klausimu. Uh, Mm, nesu buvęs tokiuose dar spaudos konferencijose, kur žurnalistams būtų iš anksto pasakyta nekišti nosies į tą ar aną klausimą. Aš nežinau, ar tikrai taip galima nepaisyti to, kas įvyko. Uh, Ir dabar rezultatas yra tas, kad kai kurie kolegos yra pateikę pakeitimų, kuriais nueinama daug toliau, netgi kai kurie reikalauja panasojama ir atsistatydimo. Aš savo pakeitimu noriu pasakyti, kad mes nesame iš šimtų procentų tikri, kiek buvo pažeistos taisyklės, kiek buvo jų nesilaikyta. Aš todėl siūlau, kad uh, ponas Almair mm, būtų paprašytas savanoriškai pasitraukti iš šio posto, o tada mes galėtumėm viską išanalizuoti, ieškoti sprendimo, aišku, vadovantis institucijų geriausiais interesais. Na, aišku, labai svarbu, kad e, e, čia negalime visko suversti breksito dėryboms. Iš tikrųjų, jeigu komisijos pirmininkas yra toks priklausomas nuo pono Salamairio buvimo šiame poste, aš nežinau, ar, ar nereiktų tada kelti klausimą, ar jis kompetitingas yra dirbti savo darbą. Juk jis yra komisijos pirmininkas, jis turi tūkstančius jam pavaldžių darbuotojų. Tai, man atrodo, tikrai turime balsuoti dėl šio klausimo ir, ir komitete, ir plenarnėje sesijoje. Mm, nežinau, čia yra kokios tai rizikos mūsų komitete, biudžeto kontrolės komitete, mes aptartumėm šios klausimus ir, ir svarstytumėm kažkokias galimybės. Aš nežinau, aš tikrai neskatinčiau eskaluoti šio klausimą, bet man atrodo, į jį pažiūrėti rimtai turėtumėm. Tikrai ne, turint omenyje, kiek žalos yra padaryta komisijos įvaizdžiui, kai kurio elgesio negali palikti nenubausto. Man atrodo, tai turi turėti poveikio ateičiai ir piliečiai iš mūsų tikisi daug daugiau. Um, thank you, Madam Chair, and, and many thanks for the... Ačiū pirmininkė, dėkoju už rezoliucijos projektą. Prisijungiu prie kolegų, kurie sakė, kad iš tikrųjų tai um, tvirtas rezoliucijos projektas. Labai dėkoju už tai. Uh, Vis tik tai mano frakcija galvoja, kad e, šiandien ar ten tekstą reikėtų truputėlį patobulinti. Dėl to mes pateikėme kai kurios pakeitimus, nedaug, bet vis tik tai mes galvame, kad jie yra svarbus. E, keletas pastabų, ką norėčiau išsakyti. Visų pirma, vieni, yra vienintelė institucija, kuri demokratiškai kontroliuoja visą Europos Sąjungą, visas institucijas, tai yra e, mūsų parlamentas. Ir iš tikrųjų, jeigu yra kažkokio neramumo dėl kažkokio tai įdomus paskirimo į pareigas komisijai, tai man atrodo, kad vienintelė institucija, kuri realiai kažką padaryti, tai yra mūsų institucija, Europos parlamentas. Aš nesutinku su tais, kurie sako, kad čia yra komisijos tik tai reikalas ir parlamentas neturėtų čia jokio vaidmens vaidinti. Mm. Ar tai paskatins neramumus, ar tai mm, padarys žalos visą Europos Sąjungai. Na, aš nemanau, kad parlamentas sukūrė tos neramumus. Tos neramumus sukūrė pati komisija. Ir tarp kitko, ji pasinaudojo savo procedūromis skirdama generalinį sekretorių. Uh, Ir kartu su kolega Danis Dejong aš norėčiau pabrėžti, kad e, iš tikrųjų spaudos konferencijose, kurias rengė keli pareigūnai komisijos, tikrai kelios spaudos konferencijos nebuvo pavyzdinės tikrai ne, netinkamos. Ir ko aš dar laukiu, tai yra pripažinimo iš komisijos, kad iš tikrųjų ta procedūra nebuvo ideali. Pirmame raštu pateiktų atsakymų pakete to nematėme ir, ir per klausimus šiame komitete iš komisijos nario Oettingerio to mes irgi neišgirdome. Ir antrame atsakymų raštu pakete irgi to mes nematome. Aš kol kas iš šito nemačiau tikrai to pripažinimo iš komisijos, kad ši procedūra nebuvo ideali. Mhm. Ar nebūtų buvę geriau, jeigu jie būtų tą klausimą sprendę kitaip? Ir man bent jau šiuo metu kyla tokia rimta problema. Mes turime tikrai kritiškai pasakyti, kad e, komisija prival pripažinti, kad tai nebuvo įdėlį procedūra. Dabar toliau visą tai, kad tai yra politinis paskirimas kad dabartinis generalinis sekretorius gali likti savo postą iki komisijos kadencijos pabaigos, o po to bus nauja komisija su nauju pirmininku, kuris paskirs naują generalinį sekretorių. Na, aš griežtai pasakau prieš generalinio sekretoriaus, Europos komisijos generalinio sekretoriaus posto politizavimą. Man atrodo, mes turime politinius kabinetus, kurie dirba kiekvienam komisionario skirai, o visi kiti valstybės tarnautojai turi būti kaip įmanome, kaip įmanoma labiau neutralesni, tame tarp ir generalinis sekretorius. Tai nereiškia, kad mm, negali būti kažkokiu tai e, specialių ryšių tarp Europos komisijos ir generalinio sekretoriaus. Ir e, tokiu atveju galbūt e, Komisijos pirmininkui gali būti sunku dirbti su tokiu generaliniu sekretoriumi ir galbūt jam gali būti sudėtinga mm, suformuoti kažkokią tai procedūrą, pakeisti tą generalinį sekretorių. Tačiau taip iš karto pasakyti, kad generalinis sekretorijos postas turi būti susijęs taip asmeniškai tiesiogai su komisijos pirmininku, nežinau, tai netinkama. Jeigu atsimenate Aleksandro Italiano buvęs generalinis sekretorius, aš nežinau, Kiek iš jūsų žinote per paskutinius dviejus metus, kokį vaidmenį jis vaidino? Man atrodo, kad daug kas iš jūsų iš viso nežinote apie jo vaidinamą vaidmenį, kadangi jis dirbo tikrai pakankamai neutralus, jis iš viso buvo praktiškai nematomas. Na, tikrai uh, už Catherine Day uh, daug labiau nematomas. Uh, tai aš tikrai pasakyčiau, kad jis turi būti neutralus. Ir, uh, Man atrodo, mes turime komitete balsuoti kitą savaitę dėl pakeitimų, kurie pateikti, dėl procedūros, o po to žiūrėti, ką daryti plenarnėje sesijoje. Aš galvoju, kad pagrindinis atsakingas komisaras, tiksliau, Junkeris turi būti atskaitingas parlamentui, taigi aš labai rimtai paremčiau mintį, kad reikia plenarinėse sesijose surinkti diskusijas e, po biudžeto komiteto rezoliucijos čia naktį ir kad pabaigoje komisijos pirmininkas e, pasisakytų ir tuomet komisijos pirmininkas e, turėtų galimybę pripažinti, kad komisijos pasirinkta procedūra buvo toli gražu ne ideali. Pirinski. Thank you, Madam Chair. Ponas Prinskis, ačiū, ponė pirmininkė, aš e, sutinku su jumis, kad šioje diskusijoje neturėtume vadovautis emocijomis arba e, pateikti kažkokių tai krašnių pareiškimų, bet analizuoti reikaloje esmę e, su visa atsakomybė, kurio šiuo atveju reikia. Mano klausimas iš esmės, pana pirmininkė, bus skirtas tiek jums, tiek kolegoms. Šią prasme, kad rezoliucijos projekte yra 18 dalis, kurioje sakoma pažodžiui, kad parlamentas teigia, kad dviejų etapų nominavimas generalinio sekretoriaus yra tam tikras veiksmas, kuris galbūt pernelyg laisvai interpretavo įstatymą. Manau, kad tai yra tikslus apibūdinimas to, kas įvyko, bet kas po to sakoma rezoliucijoje yra tai, ko galima pasimokyti. Na ir mano klausimas yra toks, ar be pamokų neturėtų būti ir kažkokių veiksmų, Ar nėra kažkokiu tai būtinų veiksmų, kurių turėtume imtis? Šis pareiškimas e, negali pasilikti tiesiog taip, su tomis keliomis pamokomis. Aš tikiuosi, ponia pirmininkė, kad e, jūs pri, parašysite pliusą prie pakeitimo, kurį pateikėme kartu su kolege Ines Ajala. Jūs padėjote ten pliusą. Ten teigiama, kad mes raginame komisiją pateikti, netidėliojant savo galutinį pasiūlymą dėl šio paskirimo išlaikymo tinkamumą. Jūs turbūt galvojate apie kitą pakeitimą. Aš galvoju apie būtent šitą. Matote, ponia pirmininkė, tai yra 116 pakeitimas. Ir man atrodo, kad jis yra labai teisingas. Prašoma komisija pasakyti, ką įmano apie tai ir kokius veiksmus numat, kokiu veiksmu jį numato imtis, nes kaip kalbėjo anksčiau kolega, dešimtis puslapių paaiškinimų pateikta, daug valandų užtruko visokie klausimai. Visgi mes nieko nežinome, ar komisija suvokia, kad kažkas yra negerai. Ar taip gali būti? Kokiame pasaulyje gyvena komisija? Savo pasaulyje, savo burbulę? Anksčiau kalbėjęs kolega paminėjo, kad nebūtų trokštama politizuoti generalinio sekretoriaus posto klausimo ir tai tiesa. Tačiau dėja yra tokia situa situacija, kad šis klausimas tapo politizuotas labai smarkiai, būtent paties pirmininko pozicijos dėka. Ir šioje situacijoje, aš manau, turime priežasčių paprašyti pirmininką būtent reaguoti į šį klausimą kaip į politinį klausimą ir netmesti galimybės, kad kadangi yra suteikti tokie prisimti griežti politiniai įsipareigojimai, kad galbūt baigiantis e, komisijos e, kadencijai galėtų baigtis ir tokio politizuoto generalinio sekretoriaus kadencija. Ponas Parnio. Dame la prezidentė. Euh, Pone pirmininkė. Man atrodo, kad šios dienos mūsų susitikimas yra labai svarbus, kuriame turi būti nubrėžtos ribos parlamentui. Šalia to, kad mes diskutuotume ir balsuotume plenarinėme posėdėje, mums dar reikia biudžeto kontrolės komitetui galėti pilnai atlikti savo vaidmenį, kaip kad visada ir buvo. Tad ačiū Jums už rezoliucijos pasiūlymą. Kaip priminė kolega Gerbrandi, Mes visada norime, kad parlamentas kontroliuotų komisiją. Tad šiandieną reikėtų tą situaciją pagerinti, nes matome, kad nuo pat pradžių atsidarė Pandoros skryne dėl to, kad iš Europos komisijos pusės nebuvo įgyvendintos kai kurios, e, kai kurios prievolės. Mes matome 500 puslapių atsakymų, kuriuos pateikė uh, komisija, taip pat Otingerio atsakymus, kuriuos jisai pateikė 27 kovo. Taip pat e, mes matome, kaip Otingeris, girdėjome, kaip Otingeris sakė, kad Selmayeris dalyvavo atsakydamas į klausimus pilnai pažeisdamas personalo reglamento 11 straipsnį. Taigi matome, kad yra politinių elementų iš komisijos pusės ir buvo atidaryta Pandoros skrynė. Kaip sakiau, pasisak, e, girdint komisarui Otingeriui ir kaip matėme, jisai, e, kaip matėme, kas įvyko Vengrijoje šį sekmadienį, ogi matome tai, kad e, nuo 2014 metų valstybėse narėse triumfuoja E, triumfuoja e, e, tokios populistinės jėgos. Ta Pandoros skrynę reikia uždaryti, o tam, kad ją galėtumėm uždaryti, reikia nuraminti situaciją, su kuria susidurėme pastarosiomis savaitėmis, na maždaug porą paskutinių mėnesių. Taigi mums reikia pateikti stiprų pasiūlymą, galingą pasiūlymą, kuris tuo pačiu būtų atsakas, leidžiantis uždaryti Pandoros skrynę ir suteikti mūsų institucijoms patikimumo, nes patikimumas institucijose tikrai yra labai nukentėjęs. Taigi, reikia pasižiūrėti į tuos pakeitimus, ar tai 116 pakeitimas, ar tai mūsų kolegos Gerbrandi pakeitimas, ar, ar kitų kolegų pakeitimai, kurie, kuriais yra siūloma. E, skelbti konkursą, kuriam priešinasi konkursą, e, kurio, kuriam priešinasi komisija. Ir kad galėtumėm, kad galėtumėm Zelmairį nušalinti ir paskelbti konkursą, kad visi galėtų teikti kandidatūras. Mūsų būtent toks tikslas yra. Mūsų tikslas, kad Europos komisijos generalinio sekretoriaus postas nebūtų politizuojamas, nes dėja, Junkeris nuo pat pradžių tą darė, tą darė ir kiti komisijos nariai. Jie per daug politizavo, todėl reikėtų iš naujo paleisti procedūrą, siekiant išvengti tos politizacijos. Aš asmeniškai remiu Barstas ir Gerbrandi pateiktus pateikimus. Barstas, bitte. Keitimus. E, Barstas, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už Jūsų iniciatyvą. Visiškai sąžininkai galiu pasakyti, kad kai kurie parlamento nariai bijojo, kad jūs parengsite visai bedantę rezoliuciją, bet iš tikrųjų manau, kad padarėte puikų darbą, dirbote labai nešališkai ir nepriklausomai, rengdama rezoliuciją, kuri yra griežta ir tvirta ir kurios, kurią verta ginti. Manau, kad e, už tai nusipelna mūsų padėkos. Manau, kad jūsų pozicija pabrėžia šio komiteto integralumą ir stiprumą. Ir tikrai noriu Jums už tai padėkoti. Sakėte per ankstesnį posėdį, kad keturi penktadaliai, 80 procentų pateiktų pakeitimų neturėtų būti patvirtinti. Jūs parašėte prie jų minusą. Taip pat sakėte, kad pateiksite kompromisų, aš aišku jų lauksiu, tačiau jeigu kalbėsime apie tai, ką minėjo kiti pasisakiusiai, tai manau, kad šioje šiandienio posėdžio dalyje turėčiau aiškiai pasakyti, kai sakome, pavyzdžiui, 18 dalyje kažką galbūt formuluoti šiek tiek pasikeis, nes, man atrodo, jūs patikėte ten ir savo pakeitimą. Tačiau tai, kas parašyta, yra būtent, kad tai, kas, pasikart, kas įvyko, gali būti vertinama iš išorės kaip perversmas. Pone pirmininkė, jeigu tokia būtų biudžeto kontrolės komiteto pozicija, tai tai turės aiškių pasiekmių. Aš sutinku su anksčiau kalbėjusiais dėl to, kad, kaip aš sakiau, A, nu po A turi sekti B, tai reiškia, kad reikia imtis priemonių. Turime 116 socialdemokratų pakeitimą, pono Dejongo pakeitimą, mano paties pakeitimą, pono Herbrandi pakeitimą. Taigi įdomu, pirmininkė, ar nebūtų gerai, jeigu jūs sukviestumėte visus žmonės pateikusius panašius pakeitimus, kad būtų rasta tinkama formuluoti, sąžininga formuluoti, apimtų visus, visas nuomonės ir išdėstytų, kokiu reikia tolesnių veiksmų iš komisijos pusės, remiantis mūsų įstikinimu, kad tai, kas įvyko, yra nepriimtina. Ir kad tie veiksmai pakenkė ES įvaizdžiui. Todėl aš norėčiau jūs kreiptis, kad jūs paragintume tuos mm, parlamento narius, kurie pateikė pakeitimus dėl tolesnių veiksmų, kad jūs kartu su jais surastumėte kompromisą, kurio būtų siunčiamas aiškus signalas komisijai imtis veiksmų, užtikrinti didesnį skaidrumą ir atvirumą. Ačiū. Kolegas Sala Franka ir po to kolegė Jala. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad diskusijose kurios čia vyksta, turi būti keliamas vienas labai svarbus klausimas, o būtent kaip e, parlamentas gali kontroliuoti, e, demokratiškai kontroliuoti e, komisiją. Man atrodo, kad, taip, kad komisija nėra kontroliuojama. Kaip mes realizuojame tą demokratišką kontrolę komisijos Aš manau, kad parlamente mes tą turime daryti atsakingai, proporcingai ir adekvačiai mūsų um, atsakomybei. Taigi e, tie pakeitimai rodo, kad mūsų tikslas yra E, šviesti to proceso atžvilgių ir, kaip sakė kai kurie kolegos, mums reikia pasidaryti išvadas. Pono Otingerio pasisakymai čia turi būti atsižvelgta į kai kurios kriterijus. Mes daugiau žiūrime į formą, ne į esmę. Tai pirmiausia turi būti pasižiūrėti, kaip yra, kokie yra kandidato gebėjimai. Kita vertus, e, teisės tarnybas sako, kad septintas straipsnis turi būti interpretuojamas atskirai. E, kai pasisakė ponas Otigeris, buvo pastebėta, kad septintame straipsnėje yra daug netitikimų, kalbant apie šios dienos, e, apie dabar rengiamą konkursą. E, anksčiau komisija naudojo tam tikrą e, procesą, kuriuo buvo remiantis buvo rem, e, skiriamas generalinis sekretorius ir galiausia, ką institucijos kartu galėtų padaryti ateityje, kad tokie paskirimai būtų skaidresni ir kad būtų e, atitinkami visi viešai e, funkcijai keliami reikalavimai. Aš manau, kad aštuntajame paragrafe yra išdėstyta daug e, dalykų, tačiau mes nelabai suprantame, kas ten yra parašyta, nebūtinai tai yra priimtina. Kai kurie kolegai, kolegos pateikė pakeitimus, kuriems aš nepritariu. Jie savo pakeitimuose sakė, kad e, institucijos lygiai taip pat eldavosi e, kai kurių paskirimų atveju. Tai ką čia reiškia, kad mes rengiame valstybės kažkokius tai perversmus? Aš manau, ponė pirmininkė, kad uh, turime susitelkti į ateitį, turime įsipareigoti tarpusavėje visos institucijos, kad tokios situacijos nesikartotų. Yra tam tikrų pakeitimų, pagal kuriuos sakoma, kad turime gerbti, kas parašyta statute paraidžiui. Aš e, suprantu ir prancūziškai, ir angliškai, tačiau viename straipsnėje pasakyta, kad visuose dokumentuose kad, kad visu, visi dokumentai parlamente turi būti dalinami nacionalinėmis kalbomis. Aš manau, kad e, šiuo atveju, atsižvelgiant į klausimo svarbą, taip turėtų ir būti padaryta. Pone Jala sako, kad 77 pakeitimas, šis paskirimas yra nepriimtinas. Aš manau, kad dabar e, netgi kyla grėsmė mūsų institucijos patikimumui. Mes turime kontroliuoti komisiją, pasakyti tai, ką turime pasakyti. Tačiau aš Pone pirmininkė, negalėčiau tvirtinti, kad šis paskirimas yra nelegalus. Um, ir aš manau, kad kiekvienu atveju, jeigu kyla kažkokių abejonių, galima kreiptis į teismą. Mes turime tam tikrų politinių sumetimų, tačiau vis tik tais reikia pasižiūrėti, kad ateityje visi paskirimai į postus būtų vykdomi kaip galima skaidriau ir kad būtų atsižvelgiama į skiriamųjų e, gebėjimus. Mano išvados būtų labai aiškios. Man atrodo, kad viskas atitinka faktus, dėl to ir pateikiau kai kuriuos pakeitimus. Mes esame tam tikrose politiniuose rėmuose. Turime kelti klausimą, ar esame tokie tam tikrose politiniuose ar juridiniuose rėmuose. Aš manau, ponė e, pirmininkė, kad galėsite pakei, e, pateikti kompromisinius pakeitimus ir tada šiam pasiūlymui bus pat pritarta visų politinių frakcijų, kad ateityje, skiriant kažką į tokius postus, būtų atsižvelgiama į visą eilę kriterijų, tame tarpe ir į e, kolegų gebėjimus. Pane Aja Lasender. Aš taip pat norėčiau pasakyti, kad pritariu kolegai. Jo išsakyta pozicija yra visiškai logiška. Mes tikimės, kad kai kurie. E, e, kolegos mm, kai kurių kolegų po, mm, lūkesčiai nėra patenkinti. Tuose sąrašuose kurie buvo pridėti prie pono Selmaerio paskirimo. Buvo dar vienas sąrašas. kuriame buvo vardinami kai kurie generaliniai sekretoriai. Bet kokiu atveju matau, kad ombudsmenė į tai atsižvelgia, tačiau norėčiau pasakyti, kad kai kurie aukšti pareigūnai atsižvelgtų į savo galimybę paspausti institucijas. Nes aš aišku pirmoje vietoje gimnu tuos funkcionierius, kurie buvo AD 14 laipsnio ir galėjo pereiti į 15. Ir žinoma, čia yra daug problemų, kurios kilo skiriant generalinį sekretorių. Tačiau ne vien tokių problemų, kilo ir kai kurių pareigūnų požiūrių problema, tai reikia pabrėžti. Taigi, jeigu susidursime su tokiais atvejais, reikėtų atkreipti į tai dėmesį, bet pasižiūrėti ne vien į generalinio sekretoriaus paskirimo atvejus. Reikėtų tiesiog pasižiūrėti į visus paskirimus, į visus paaukštinimus. Jeigu jau kalbame apie atsakomybę, tai reikia, kad kiekvienas žiūrėtų, už ką yra atsakingas savo atveju. Aš gavau dokumentų, ne visus, jie dar ir toliau e, plūsta pas mane, Galbūt aš nepritariu visiems čia pateiktiems pasiūlymams, tačiau reikia būti atsargiems, nes e, priklausomai nuo to, kokius komentarus pateikiame, atsidurėme ir spaudoje, ir patys esame kritikuojami. yra dėrybos, yra tam tikra įtakų zona, todėl reikėtų pabrėžti taisyklės, kokiamis sąlygomis jos turi būti taikomus. Jau kelias savaitės dirbu su šiuo klausimu ir noriu pasakyti, kad yra dar ir daugiau kritikuotinų sričių. Taigi gerbiu pareigūnus, esu už juos, tačiau vis tik tais reikėtų pasižiūrėti, kas vyksta, kai yra pasiekiamos AD15 lygis. Kollege Klins, bitte. Ponas Klins. Atsiprašau, aš neteisingai skartau, niekas neprašo žodžio, ponas Flanagan nebent. Labai ačiū. Pasiklausus visų užsakytų minčių, panašu, kad niekas nepaskeis. Ponas Selma ar pasiliks savo postę, nes neturime pagrindo jį pašalinti. Jis liks savo darbe, mes negalėsime jo pašalinti. Ir aišku, kad jeigu jis pasiliks savo postą, komisija susilauks, patirs žalą. Tai faktas, jis patirs žalą. Sakoma, kad viskas teisėta. Tai ir kartais patys baisiausi nusikaltimai įvykdyti prisidengiant teisėtumo argumentu. Teisėtumas nebūtinai vis yra teisinga. Kartais reikia tam pasipriešinti. Jeigu jis nepasitrauks, komisija patirs žalą. Tai faktas. Pats Selmayr tai žino, panas Junkeris tai žino, Oettingeris tai žino. Ir vis tiek jie nori, bando išsilaikyti. Atrodo, kad jiems niekas nerūpi. Tai mums daug pasako apie tai, ką komisija mano apie visuomenės nuomonę. Kai kuriems viskas atrodo galbūt tragedija. Tiems, kurie pasitikė Europos projektų. Bet tokiems kaip aš, man tiesiog patvirtinami mano įtarimai, kad komisija visai nerūpi, ką mano piliečiai. Mano darbas kai kuriais komisijos nariais e, dėl netikrų žinių niekad nesulauksi jokių atsakymų Federika Mogherini dėl Europos gynybos sistemos niekada aiškiai nieko nepasako ir dabar dar kartą patvirtinama, kad galiausiai, kai kyla kažkoks rimtas klausimas, pasirodo, kad jiems visiškai nerūpi, ką mes galvojame, nes ponas Junkeris norėjo, kad tas žmogus su juo dirbtų ir jis būtų padaręs, ko tik, ką tik reikia, kad jis jį turėtų. Dabar visi sako, čia nereikia perdėti. Na, aš neipatingai remiu Europos projektą, bet nemenai, nema, nemažai iš jūsų remiate tą projektą, bet sakote, kad nereikia perdėti čia padaryta Europai žala ir jūs paliekate viską taip, kaip yra. Toks e, atsainus pono Oettingerio požiūris, kurį jis pristatė neseniai, pateikdamas priežastis, dėl ko jis taip greitai buvo paskirstas. Bet viskas, kas turi smegenų, šiek tiek supras, kad nereikėjo to greito paskirimo. E, procesas kitaip būtų užtrukę šešias savaitės ir būtų didžiulė nelaimė. Taip mus verčia manyti. Bet jeigu taip yra, kas būtų, jeigu neleis, nedaug dievę, pasakė teistas, ponas Jotengeris susirgs ir sirgs 4-5-6 savaitės, remintis jo žodžiais, tai bus tikra nelaimė. Jeigu ponas Selmair susirgs šešias savaitės, ką daryti, ar reikia išmesti iš darbo, nes negalėsime taip ilgai laukti, nes buvo sakoma, kad svarbiausia priežastis, dėl ko jis gavo tą darbą, buvo ta, kad nebuvo galima laukti viso proceso. Na niekas juk tuo nepatikės. Jūs sakote, nereikia perdėti. Kaip? Negali neperdėti, negali neperdėti. Žvelgiant tai, kas čia vyksta, tai yra visiška nelaimė. Ir dar vienas svarbiausių dalykų, kas buvo pasakyta Garbrandi. Netgi nepripažįstama, kad procesas buvo problemiškas galime pritarti bet kokiems pakeitimams ir pateikti šią rezoliuciją, bet jeigu netgi absoliučiai visi parlamentarai balsuos už, kaip ten bebūtų, jis pasiliks savo postą. Taigi jis galiausiai vis tiek padarys žalos, noriai padarys žalos ES, jo bosas padarys noriai ES žalos neįmanoma neperdėti to, kas vyksta, nes tai yra tikrai farsas. Bet kaip ten bebūtų, teskime. Na, kągi, aš norėjau pristatyti savo komentarus. Baigiant visą šią diskusiją, padarant išvadas labai gerai. Ponas Klins, prašom dar. Bin etwas später gekommen, aber, aber doch ein paar Wortpartien. Atsiprašau, šiek tiek pavėlavau, bet norėčiau pasakyti, kad girdėjau kai kurios komentarus. Ir situacija, mano nuomonė, yra tokia. Yra trys aspektai. Yra teisinis aspektas, procedūrinis aspektas ir, ir dar klausimas, ar tinkamai atsižvelgta į įgūdžius ir kompetencijas. Mano nuomonė, visa procedūra nebuvo gyvendinta visiškai laikantis absoliučiai visų taisyklių, pareigų ir užduočių. Ir kaip sakė paskutinis kalbėjusysis, tai gali tarsi jo atsistatydinimas sukeltų ES krizę, kad ponas Selmair norėjo būti paaukštintas, tai be jokio abejonių. Kiekvienas e, turbūt pareigūnas, valstybės tarnautojas nori būti paaukštintas, tačiau jo e, viršininkas, pirmininkas Junkeris ir galbūt kiti komisijos nariai, kurie pritarė tam pakelimui, turbūt jo norėjo, turbūt būtų uh, neteisinga vertinti poną Selmaerį kaip kažkokią tai atpirkimo ožį ir versti jį už viską atsakyti. Jeigu e, su taisyklėmis buvo elgiamasi ne visiškai tinkama. Manau, kad kompetencijos įgūdžiai jų netrūksta. Čia buvo minėta, kad vyko ginčas, ar ponas e, Salmaris turi tinkamą kompetenciją. Na, priešingai. Sakoma, kad tas žmogus dirbo su labai svarbiais komisijos sprendimais ir svarbia veikla. Kai dėl to, kad jį būtų galima atstatydinti kažkaip, kaip čia buvo minėta kai kurių narių, tarsi būtų įvykdytas kažkoks tai baisus e, nusikaltimas. Tai manau, kad taip nėra. Galima pasakyti, kokios yra silpnosios vietos ar trūkumai. Galim pasakyti, kad mes tai vertiname kaip e, galbūt ne visai tinkamą epizodą. ir manome, kad padaryta žala komisijos reputacijai apskritai, bet nemanau, kad reikėtų eiti taip toli ir raginti jį atleisti, nes jis, jo paskirimas yra pateisinamas pagal jo kompetenciją ir įgūdžius. Ne, nepamirškime, kad ir parlamente mes galime padaryti klaidų, kaip mes dažnai priimdami sprendimus. Matome, kad per juos prasišvečia labai skaidriai vairūs uh, E, nacionaliniai argumentai ir neturime čia per daug dėl to e, nervintis. Pone Greslė, na dabar aš norėčiau išsakyti savo komentarus ir pamastyti, ką toliau daryti. Aš pritariu kokiam trešdaliui pakeitimo. 30, 40 taip, bet ne 90. O priežastis yra ta, kad tai, kas įvyko, tai, tai yra mes labai objektyviai padiskutavome ir matome, kad e, iškėjo kelios skirtingos perspektyvos ar vertinimai kai kuriais pakeitimais e, tarsi panaikinamas tas nuomonių spektras dėl šio paskirimo. Jis turi tas požiūris išlikti. Galbūt galima kritikuoti komisiją, negalima, nebūtina pritarti visiems jos sprendimams ir galima pripažinti, kad yra skirtingų nuomonių. Ką bedarytume, tos skirtingos nuomonės išliks, taigi tai galime aiškiai pasakyti. Antra, apgailestauju, kad nėra laiko. Pradėjome analizuoti pakeitimus jau sekmadienį vakare. Nustatėme svarbiausius aspektus, kuriuos reikia įtraukti, pabandėme inventorizuoti svarbiausius dalykus ir nustatyti tam tikrą tvarką. Ir e, toliau lingvistai, juristai, teisės tarnyba prisijungė. Aš apgailestauju, kad 18 dalis, kurią minėjo panas Salfranka, turi tokias formuluotės, kokias jį turi. Aš pateikiau pakeitimą, aš pasakiau, kad gali būti vertinama, kad atspindėčiau įvairias nuomonės. Aš e, dėkuoju socialistams, kurie pateikė savo pakeitimą, kurie panaudoja žodį kaip suvokiamas. Manau, kad galima pasiekti susitarimų dėl to, kad turime atspindėti įvairias nuomonės. Manau, kad rezoliucija turi tai atspindėti aišku, galite sakyti, reikia daugiau. Bet aš nenorėčiau čia tapti įkaitę ir norėčiau pasakyti ponui Dejong, kad čia yra pasimokyta iš, iš šių dalykų, socialistų, kurias formuluotės tinkamas, kokias išvadas turime padaryti ateičiai. Aš manau, kad turime toliau dirbti. Noriu padėkoti už šią diskusiją, ką reikėtų daryti ateityje, ką be parašytume. Dabar neturėtų tapti kliūtimi mums vėliau. Turime panaudoti atskirus atvejus, darydami įtaką taisyklėms, kurių niekas nenorės laikytis. Todėl turime aiškiai suvokti, kokios karjeros perspektyvas turi kabineto tarnautojai palyginti su karjeros tarnautojais. Man atrodo, kad šis klausimas yra senas. Galbūt čia yra mano klaida ir mūsų komiteto klaida, nes kai tik tai mūsų komiteto darbo tvarkiai įtraukiamas darbuotojų reglamentas, atsiranda iš karto įvairiausių problemų su pareigūnais, teisės tarnyba ir taip toliau praeitėje per praėjusias kadencijas patyrėme, kad buvo diskutuojama apie darbuotojų reglamentą ir nereikėtų pradėti tos diskusijos iš naujo. Na, aš nežinau, ar čia yra nuodų taurė kažkokia bet manau, kad kiekvienas bandymas paraginti, paskatinti komisiją reformuoti darbuotojų reglamentą nieko nedavė. Iš tikrųjų, darbuotojų reglamentas yra vienintelis teisės aktas, kuris galios, galios ilgai. Ir Ši dalis visada daugmetės finansinės programos rėmose išlieka tokia pati, išlieka saugi. Ir žinau, kad viso pasaulio dėmesys e, yra nukreipęs į Briuselį ir mums kilantis klausimas yra reikalingas atsakymą ir žinau, kad e, darbuotojų problemas yra spręstinės klausimas. Ir dabar ponas Garbrandį savo pakeitime sako, kad ombudsmenės procedūra turi įvykti, bet aš nežinau, ar galima teikti tokios pareiškimus. Ne, aš norėčiau perspėti, kad nereikėtų apie tai kalbėti, kad galime pradėti kažkokias kitas procedūras. Aš norėčiau perspėti, kad nepatvirtintume šio pakeitimo, nes nemanau, kad galime panaikinti kolegijos sprendimą. Nes negalime prašyti kolegijos persvarti savo sprendimą praėjus trim savaitėms. Mums reikia viską daryti teisėtai ir teisiškai išmintingai jeigu būtų panaudotas 15 straipsnis dėl e, to pareigūno atleidimo su visomis e, pasaknėmis, tai būtų negerai. Ir aš tokius panašius pareiš, e, prane, pakeitimus norėčiau atmesti. Aš vis dar laikausi savo nuomonės. Aš manau, kad turime elgtis labai blaiviai viso šio proceso metu kol kas netaip ir blogai mums sekėsi, nors aš mielai būčiau pervedusi kam nors kitam šį darbą. Aš dar kartą pasvarstysiu pakeitimus, pasvarstysiu pono Stas pakeitimus, pasikalbėsiu su visomis politinėmis frakcijomis. Planuoju tai padaryti dar šią savaitę, nors kol kas esu Briuselėje, bet trečiadienį turiu vykti į Bavariją, į parlamentinį renginį, bet turime užtikrinti, kad ši rezoliucija būtų parašyta aiškiai. Man atrodo, kad ji yra pakankamai aiškiai ir prašyčiau visų atidžiai išanalizuoti balsavimo sąrašą. Aš dar panalizuosiu jį kartu su sekretorietu. Ir noriu pasakyti, kad visas šis reikalas jau turi tam tikrą poveikį. Niekas nenori, kad komisijos generalinio sekretoriaus postas būtų labai silpnas. Manau, kad turime pagalvoti apie tai, ko mes siekiame. Manau, kad parlamentas yra svarbus, svarbi, svarbus Europos komisijos partneris, e, ginant Europos Sąjungą ir turime to nepamiršti. Manau, kad tai taikytina viso, visiems Europos integracijos aspektams. Aš tai galiu sakyti ir savo partijos, savo frakcijos vardu turime nepamiršti visų sričių, kur reikia gerinti darbą, pavyzdžiui, finansinis valdymas, o tai galima pas, pasiekti tik tai kartu dirbant su komisija, ryštingai dirbant kartu ir nesitraukiant nuo sudėtingų klausimų. Kitas svarbus klausimas bus Vengrija. Mums reikia, kad mm, komisija galėtų dirbti tiek komisijos nariai, tiek komisijos generalinis sekretorius visi turi būti viena komanda. Jeigu norite komentuoti mano komentarus, galite tai padaryti. Na, o šiaip norėčiau perėti prie kitų klausimų. Ines. Entiendo. Norėjau pasakyti tik tiek, kad atidaryti, atversti, <clears throat> atvertus tas E, darbuotojų taisyklės būtų tikrai sudėtingas darbas, tačiau su ponu Junkeriu reikėtų aptarti kai kurios dalykus, tada galėsime suteikti tam tikras garantijas visiems darbuotojams, rasti kažkokias formuluotės, kurias e, galima taikyti, nes e, kas penki metai kažkas įvyksta ir tada reikia veikti. Manau, kad e, yra vidinės taisyklės, toms, toms vidinėms taisyklėmis irgi reikia remtis. Aš pripažįstu, kad tie žmonės, kurie dirba kabinetuose, tikrai yra labai vertingi ir nenoriu jų kažkur tai kitur e, nusiųsti. <clears throat> Bet vis tik tais reikėtų e, E, reikėtų kažkaip tai pagalvoti, ką su jais daryti. Bet tuo pačiu pažiūrėti, kad ir kiti personalo nariai nenukentėtų. Taigi reikia kažką daryti, nors su tokia formuluotė turbūt nieko neišės. Dabar aš manau, kad tai, ką mes sukūrėme, tai ne mūsų darbo vaisius, o iš e, komisijos pusės e, buvo duotas e, stiprus signalas, kad reikia kažką tai daryti, pradedant nuo generalinio sekretoriaus. Taip iš tiesų, kaip paskutinį kartą buvo peržiūrėtas statutas, situacija dar labiau komplikavosi, jeigu e, žmogus užima AD12 poziciją, jį galima kelti toliau e, karjeros laiptais, tik tuo atveju, jeigu užima vadovaujančias pareigas. Tada, jeigu e, žmogus uh, yra tam tikrą poziciją užėmęs, jis negali kilti toliau, jeigu tos e, pozicijos yra užimtos kitų žmonių. Mes matome, kad kai įsigaliojo naujas statusas, vadovaujančius postus žmonių trūko. Mes matome, kokios buvo pasiekmes, kai buvo priimtas paskutinis statutas tikiuosi, kad mes ir toliau dar kalbėsime tą temą. Ponas Alafranka paprašė žodžio. Nenorėčiau dar labiau komplikuoti diskusijų. Tikiuosi, kad e, konsensusas bus surastas, viskas bus, į viską bus atsižvelgta ir taip pat bus atsižvelgta į parlamento uh, prerogatyvas, nes tai yra tokia institucija, kuri politiškai kontroliuoja komisiją. Pone Ajala e, pateikė tam tikras pastabas, su aš joms pritariu, e, kai kada e, žmonėms nepatinka, kad jie negali kilti karjeros la, laiptais, bet reikėtų pasižiūrėti, ką daryti visuose kabinetuose, visose tarnybose. Nes žinome, kad kai kurie postai yra uh, labiau privilegijuoti negu kiti, o šios diskusijos yra bendros diskusijos, liečiančios generalinį sekretorių, tačiau ne tik ir generalinius sekretorius kitose institucijose ir apskritai funkcionierius. Ačiū. Dankeschön. Damit sind wir am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Unter Punkt Verschiedenes. Tokiu būdu baigiame darbo atverkę. Kitų klausimų nėra, ne? Tai baigiame tuomet viešą posėdį o po jo bus trumpas koordinatorių posėdis. Ačiū.